ir tada mes galime pasinaudoti tų 27 kalbų teikiamais privalumais. Tad e, tai yra dar vienas aspektas, kuris e, padėtų mums visiems šioje srityje. Taigi, aš nežinau, ar kolegos pritarė šiam projektui, bet manau, kad būtina parodyti neprivalomo taikyti instrumento praktinę reikšmę. Ir net jeigu gal, gal, galų gale mes nuspręsime, kad siūlomas instrumentas turėtų būti taikomas tik tai e, elektroniniai erdvėje, tik tai e-komercijoje, aš manau vis dėlto, kad tas instrumentas turi didžiulį potencialą ir mes, ES, parlamentas, turime puikią galimybę padaryti šitą instrumentą prieinamu mūsų vartotojams, įmonėms jis neprivalomas, bet jeigu jis bus pasirinktas taikyti, tai jis turės labai didžiulės naudos, kuriant bendrą vieną rinką. Tai tokia mano reakcija, aš tikiuosi e, tam tikro įnašo iš mano kolegų, kaip jau minėjau, laukčiau iš jūsų praktinių pavyzdžių, kiek tas instrumentas gali padėti, o kiek gali sukurti problemų. Dėkoju. Dėkoju, poniai Volės. Esu šešėlinis pranešėjas savo frakcijos vadu, įtraukiau su jie kalbėtojų sąrašą ir galiu tik pritarti tam, ką jūs sakėte. Pritariu, kad reikia problemą spręsti iš esmės. Pamandykim grįžti šiek tiek atgal, padaryti trumpą istorinę apžvalgą. Europos parlamento rezoliucijoje nuo 89 metų buvo keliamas klausimas dėl e, Europos sutarčių teisės ir aš manyčiau, kad mūsų parlamento 90 procentų narių pritarė tam. O kasgi vyksta dabar, žvelgiant į tai, ką mums pranešė Europos komisija. Susidaro ir toks įspūdis, kad mes pagaliau žengsim didelį žingsnį į priekį ir turėtume tuo džiaugtis. Tačiau tebelieka dar akivaizdžių problemų. Nuo paskutinio darbo grupės sustikimo e, buvo bandoma dirbti toliau, mes matome, kad vis dėlto tebe trūksta dar priemonių, pasirinktinių priemonių ir matome, kad vidaus rinka neveikia taip, kaip turėtų, kaip mes norėtume. Ir kadangi rinka neveikia taip, kaip turėtų, nuo to kenčiausi vartotojai, mažos ir vidutinės įmonės ir smulkus teisiniai subjektai, kurie paprastai būna tiesiog išstumiami iš paslaugų ir prekių rinkos. Užtenka pasižiūrėti mūsų darbo grupės susitikimų rezultatus. 2006 metų skaičius turime ir šiandien dar sulaukėme patvirtinimo, kad tendencijos tebe egzistuoja. Visi kalbėjusieji ir vartotojų gynėjų atstovai ir, ir kolegos sutarė. Problema yra ta, kad neaišku, kas bus įtraukta į tą paketą jei norint sužinoti, kas jame yra, mes turime jį gauti pirmiausia. Ir aš manau, kad pirmiausia turėtume pažvelgti į faktus, kai sulauksime konkretaus komisijos pasiūlymo, tai tuomet turės iškilti klausimas dėl vartotojų apsaugos ir jis turi būti keliamas labai konkrečiai. Tuomet tą, tą klausimą galėsime spręsti ir ta apsauga turi būti kuo geresnė, kuo efektyvesnė. Na, o mastant konkrečiai apie konkrečias nuostatas E, turime dėti pastangas, nes jos yra būtinos, norint rezultatų sulaukti. Ir dar viena problema. Požiūris į susidariusias problemas. Komisija jau pateikė siūlymą maksimaliai harmonizuoti vartotojų apsaugos teisės nuostatas. Tačiau šiandien taryboje dar šią savaitę Ir kai kuriuose komitetuose parlamente dar yra sakoma, kad maksimalus harmonizavimas yra neįmanomas. Tačiau jeigu norime ką nors konkretaus nuveikti, o problemas, kurios iškyla, aš žinau, susijusias su vartotojų teisų reguliavimu ir ypač gerai žinau Vokietijos teisės nustašio klausimu. Taigi, jeigu norime ką nors konkrečiaus nuveikti, turime suprasti, kad visa ta kritika, kuri yra skiriama Europos sutarčių teisiai, vyksta ir kitose valstybėse narėse kritikuojamos tos nuostatos ir kitur. Ir jeigu nieko nedarysim, pastangų nedėsim, taip ir vyksta apkasų karas toks metų metus ir toliau harmonizavimo srity nieko nepasieksim ir po dešimtmečius trukusius to karo tarp nacionalinių teisės kuriejų ir europinių teisės kuriejų baigsis tuo, kad laimės galiausiai vis tiek ES teisė, tačiau nukentės e, valstybės. Tad aš manyčiau, kad reikėtų kompetencijas pasiskirstyti žymiai aiškiau. Ankstesnės kadencijos metu ponas Virmelingas kuravo šį klausimą. Jis pasakė labai svarbų sakinį, kurį prisimins visi. Jeigu aš nusipirksiu Münchenę bandelę, tai man nereikia ES sutarčių teisės ar nuostatų dėl vartotojų apsaugos, kokiu nors kuriomis turėsiu pasiremti. Na, O teis, teisinių struktūrų darbuotojams reikia kažko tokio, kuo jie galėtų remti savo kasdienėme darbe. Jūs, ponė Volis, esate visiškai teisi. Neįmanoma turėti 27 valstybių nuostatas ir jomis remtis, nes tai yra administracinių požiūrių labai brangu ir galiausiai su teisė tai nebeturi nieko bendro, kadangi prieštaravimai tarpusavitų teisinės nuostatų priveda prie to, kad priimami savavališki sprendimai nesiremiant niekuo. Esame susidūrę su tokiais antriniais atvejais, kurių skaičius auga nepaliaujamai ir e, teisės administracinių struktūrų kompetencija yra tiesiog viršijama dėl klausimų sudėtingumo. Tad manau, kad tarp nacionalinės ir europinės sferos reikėtų padaryti aišku skirtumą. Na, suprantama, jeigu ES teisė bus blogai parengta, niekas jos nesirinks. Reikia, kad ta teisė būtų adekvati, kad taisyklės būtų tokios, kuris atitinka vartotojų ir smulkių bei vidutinių e, įmonių interesus, kad tai atitiktų pramonės įmonių interesus. Na, tokia būtų mano nuomonė. Aš 17 metų, dar ilgiau negu ponia Volis, esu šio parlamento narys. Aš pritariu kolegoms, kurie teikia konstruktyvius pasiūlymus. Pritariu taip pat ir komisijai, nes iš principo aš žinau, kad mes visi sutarėme ir vieni kitus paremsime. Kolega Baltasar prašė žodžių, prašau. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite nuoširdžiai padėkoti poniai Volis už pasisakymą. Ji tikrai dirba labai atkakliai, labai tvirtai gina savo tikslą, o aš nenorėčiau leistis į teisinius išvedžiojimus. Tiesiog asmeninį pavyzdį norėjau pasakyti. Vakar Facebook tinklalapyje pastebėjau skelbimą. Skelbimą buvo parduodamas labai, parduodama labai pigiai liemenė, labai garsios e, prancūzijos firmos pagaminta. Aš ieškau dabar kaip tik kalėdų dovanų ir nusprendžiau, kad siūlymas yra pakankamai įdomus. Tačiau vienas iš padėjimo pasakė atsargiai, jūs gali apgauti, nes adresas tai neaiškus to pardavėjo. Ir tokiu atveju, man iškilo klausimas, tokius, tokio sandorių atveju, kokios teisė reikėtų pritaikyti. Nes pateiktas yra tik internetinis adresas ir jokios apsaugos ne, nenumatyta. Ir galiausiai aš atsisakiau to pirkinio galimybės. Na, matote, pateikiu Jums labai konkretų pavyzdį, banalų pavyzdį, kuris rodo, kad elektroninės prekybos atveju štai neturime vartotojų saugančios europinės teisės normų. Nėra nieko, kas reguliuotų susitarančių pusių santykius. Tai yra ta situacija, su kuria susidūrėme kasdien. Ir tikrai neatsitiktinai vykstant tarp valstybiniai prekybiai, e, tik 7 procentus visos, visų prekybos apimčių sudaro prekyba internetu. Tad darbo čia yra tikrai daug. Įmonių sunkumai yra kasdienis dalykas. Įmonės būtent dėl to pačios apsiriboja tuo, kad veikia tik savo šalyje arba jos veikia toje šalyje, kurioje yra įsikūrusios. Na, tik tarp valstybinės įmonės turi tokias galimybės dirbti keletoje šalių. Tad sunkumai yra objektyvūs. Na, o vartotojams tai yra dar uh, sunkiau, nes ribojimų visokiausių iškyla dar daugiau. Yra tikrai sunku tarp įmonių mėgsti ryšius, tai trukdo plėtoti ES ekonomiką ir vidaus rinką. Tad tikrai darbo čia yra daug. Nežinau, ar harmonizavimo tikslas, šimtaprocentinio harmonizavimo tikslas yra realistinis dalykas. Mes matėme, kaip viskas vyko su vartotojų teisė. Pirmininkas Leinė puikiai paaiškino, su kokiais sunkumais mes susidūrėme jau daugybę metų. Ir tie sunkumai artimiausių metų nedings, nes nulatos kils tam tikro pasipriešinimo ir kelias čia dar yra pakankamai ilgas. Tačiau, kai dėl tų santykių e, ir vartotojų apsaugos, tai manyčiau, kad svarbiausias dalykas yra vartotojų apsauga, svarbiausia yra taip pat suteikti įmonėms remiantis sutarčių laisvę, galimybę rinktis. Įmonės galėtų pasirinkti, kokiomis taisyklėmis grys savo priekybos santykius su klientais. Ir aš manau, kad tai yra geriausias sprendimas. Kai kurioms valstybėms gali iškilti problemų dėl to, tačiau smulkioms ir vidutinėms įmonėms, aš manyčiau, tai būtų geriausias sprendimas, kuriam dauguma pritartų. Mano nuomonė, būtų naudinga įmonių asociacijų atstovams nusiųsti laišką ir paklausiu jų nuomonės. Ir aš manau, kad jų nuomonė bus tokia, kaip aš ir sakiau. Mes šitaip elgiamės, kai buvo priimamos įvairios direktyvos, pavyzdžiui, direktyvos dėl darbo užmokesčio vėlavimo ir panašiai. Mes nesvir, turime nesviruoti iškelti problemas, nesvarbu, iš kokios šalies ar frakcijos būtume. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ir dėkoju poniai Volis, kuri visuomet labai turiningai pasisako teisinę prasme. Na, mes ne visiškai suprantame, kodėl kalbame tik tai apie pasirinkamą e, priemonę, kai turėtumėm iš tikrųjų plačiau diskutuoti ir aptarti visas įmanomas priemonės ar variantus. Be abejo, tai turėtų būti, sprendimai turėtų būti priimami apsvaršius visus variant, variantus. Kodėlgi kitus reikia variantus nustumti į šalį ir kalbėti tik apie vieną. Dėkoju, pirmininkė. Aš pradėsiu padėkodamas Dianai už jos labai išsamų pasisakymą šiandieną. Bijau, kad negaliu pasigirti, jog šiuo klausimu domiuosi ar su juo dirbu gana ilgai. Bet aš vis dėlto turiu nuomonę, nes e, iš tikrųjų tuo domė, domiuosi ir į šitą klausimą žiūriu iš labai praktinės pusės. Juk galiausiai, kad ir ko mes imsime šiame komitete, mūsų veiksmais neturėtų būti sukurta tik tai dar viena teorija. Mes turime pasiūlyti praktinius sprendimus atsižvelgiant į realybę, su kuria susiduria ES piliečiai. Ir mano pastabas, kurias aš išsakysiu, galbūt su savo pastabom aš čia liksiu vienas ir nesuprastas. Na, bet kaip minėjau, aš jau keletą mėnesių domiuosi šituo klausimu ir man susidaro įspūdis, kad kad ir ką mes sakytumėm ar kokias nuomonės išreikštume, mes berots jau darome tam tikras iš ankstinės prielaidas, kuo baigsis konsultacijų procesas. Jau anksčiau buvo pasakyta ir aš tam pritarsiu, kad reikia atlikti tinkamą poveikio vertinimą, kur būtų atsižvelgta į visus politinius sprendimus ar variantus. Neturėtumėm atsiriboti vien tik tai vienu variantu, vienu siūlymu ar vieną kryptim. Ir man susirūpinimą kelia trys dalykai. Visų pirma, diena kalbėjo apie tai, kaip dabartinė ekonominė e, padėtis e, reikalauja, kad toks instrumentas būtų e, priimtas, kad pas, būtų paskatintas verslas ir augimas. Mano nuomonė šiek tiek kitokia. Dabartinė ekonominė situacija aš vertinu taip, kad prie mūsų panašią priemonę iš tikrųjų mes apkrausime mažas verslo įmonės administracinę ar kitokią naštą ir tai tikrai e, tokia priemonė dabartinėmis dabartiniai situacijai nepadės. Jeigu pasižiūrėsime, kiek kainuos priemonės įgyvendinimas ir apmokymas, susijęs apmokymas, tai jie tikrai e, nebus mažai. Galiausiai nebus ir teisinio tikrumo, nes juk mes kalbame apie be, visiškai naują interpretaciją e, apie naują instrumentą, kuris dar nebuvo interpretuojamas, jis nėra standartizuotas ir pasikartosiu, tai tik tai dar labiau apkraus ir Europos teisingumo teismą. Ar iš tikrųjų e, mes e, esame įvertinę, kiek tai apkraus Europos teisingumo teismą, kuris turės išaiškinti e, tos priemonės nuostatas, jos taikymo e, subtilumus. Ir aš nemanau, kad yra tinkamas metas apskritai tą instrumentą siūlyti. Kitas dalykas tai yra galbūt Junktinės karalystės e, e, nuomona, nuomonė, kuri susijęsi su bendrais teisės aspektais. Pasakysiu tiesiai. Aš manau, kad e, tą jungtinės karalystės teisę mes pamiršome, pamiršome bendrąją common law e, koncepciją. Ir tai mūsų netenkina. Tai kelia problemą ne tik tai Britams. Ta, tai yra teisės forma, kuri yra naudojama daugelie pasaulio šalių. Ir jie grindžiama sutarčių teisė, ja, e, kuri pasirinkama daugelie jurisdikcijų. Tad man ir, ne, ir negalvokite, kad tokiu būdu Britai tiesiog užsima protekcionizmu. Tikrai taip nėra. Bendroji teisė arba Britų common law iš tikrųjų yra didžiulis teisinas, kurio negalima ignoruoti. Ir toliau, kaip, kaip aš visą tai įsivaizduoju, aš manau, kad problemos slypi kitur. Diena rekomenduoja kalbėti su verslu, su, su verslo e, e, susivienijimais, e, sąjungomis ir panašiai. Bet kai aš kalbu su jais, man susidaro įspūdis, kad jiem problemų ir kliučių kelia nesutarčių teisė, o visai kiti sunkumai. Pavyzdžiui, vienas iš didžiausių, viena iš didžiausių kliučių yra kalba. Dėl kalbos barjero verslas nesugeba įvykdyti e, sutarčių ar kontraktų kitose valstybėse. Ir toliau PVM surinkimas ir PVM tarifai. PVM e, nuostatos ir reglamentavimas iš tikrųjų labai apsunkina e, vartotojų, tai yra prekių ir paslaugų tikimą vartotojams. Mums buvo pateikta daug įrodymų, daug pavyzdžių ir iš tos informacijos, kurią aš turiu, man yra pakankamai aišku, kad didžioji dalis mažmenininkų dabar nevykdo tarptautinės prekybos ir to nedarys ateityje netgi tuo atveju, jeigu įstatymai reglamentuojantis tokią prekybą būtų suderinti. Ir tai padaryti jiems būtų uh, sudėtinga vien dėl tų barjerų, kurie egzistuoja ir šiandieną. Be abejo, nereikia pamiršti ir vartotojų elgesio bei pasitikėjimo. Vartotojų pasitikėjimo. Jeigu pakalbėtumėte su tais, kurie teikia internetinės prekybos paslaugas, tai sužinotumėte, kad jie remiasi nesutarčių teisę, kad pritrauktų vartotojais kad pritrauktų vartotojus. Jie, e, jie e, remiasi prekių ženklų. Jie dažniausiai, juk vartotojas pasirenka prekės ženklą ir tada paspaudžia mygtuką pirkti, jie nesidomi sutarčių teisę. Ir jeigu kolega E, būtų pamatęs, kad aš varkas Facebook'e e, yra žinomos, e, žinomo gamintojo, žinomo prekės ženklo, jis tikriausiai nebūtų suabejojęs ir paspaudęs mygtuką pirkti, bet nebūtų pasidomėjęs, kokia sutarčių teisė yra taikoma. Tuo aš pabaigsiu savo pastabas ir dar kartą kreipsiuosi į kolegas, o ypač į Dianą, kurią, kurią aš nebejoju tikrai daug dirba šio klausimu, bet aš raginčiau jūs galvoti plačiau. Ir neapsiribokime sprend, vieno sprendimo pasirinkimu iš pat pradžių. Pagalvokime apie sprendimą, kuris iš tikrųjų būtų naudingas ir vartotojams, ir verslai. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt Frau Kollegin Regner, dann noch einmal. Dėkuoju. Pone Regner, o paskui Diana Volis, paskui ponas Šulmajer. Äh, uh, Dėkuoju. Aš e, galvoju apie vartotojų interesus. Būtent e, todėl aš labai džiaugiuosi, jog Diana Volis pabrėžė būtent šį vartotojų teisės aspektą savo e, pranešime ir apskritai komentuodama teisinius aspektus. 27 spalio, kuomet vyko mūsų seminaras, komisija negalėjo aiškiai pateikti, aiškiai išaiškinti e, tos papildomas priemonės privalumų, privalumų vartotojams. Tuo tarpu aš manau, kad vis dėlto būtina būtų tai padaryti. Pone pirmininkė, jau 17 metų yra nagrinėjama šita tema. Ir kadangi jūs užsiimat to klausimu labai senai ir gerai įsivaizduojat, kokia yra situacija, tad e, reikėtų kad ir mes aiškiai įsivaizduotume tos aspektus. Ar jūs e, nemanote, kad e, galbūt mes per daug apskritai čia pabrėžiame to, e, tos priemonės e, svarbą. Galbūt čia galėtume galvoti ir apie kitus variantus. Vertinimo, poveikio vertinimas jau prasidėjo, tačiau mes neturėtume apsiriboti vienu variantu turime laukti poveikio vertinimo rezultatų, tačiau vartotojų teisės plotmėje turėtume taip pat e, galvoti e, apskritai apie, apie pasiekmes ir, ir tai gali daryti įtaką mūsų darbui. Dajana. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū ir kitiems kolegoms. Mes um, išgirdom pavyzdį apie liemenę, kurių pateikė kolega Baltazaras. Aš manau, kad tas pavyzdys e, irgi rodo, kad yra konkrečios paskatos, kodėl reikia dirbti su šiuo klausimu. Kiti kolegos turi taip pat panašių e, pavyzdžių iš kasdienio gyvenimo situacijų. Mes žinome, kad e, nedirbdami tiesiog prarandame daugą. Kai dėl to išreikšto susirūpinimo ypač to, kurį reiškia vartotojų teisų gynimo organizacijos ir kiti. Jie kalbėjo irgi apie visokius kitus variantus. Na, yra ir tokių variantų, kurie buvo bandyti tikrinti. Kaip yra su vartotojų teisų direktyva, kaip ją būtų galima pasinaudoti, uh, vadinamasis CAD dokumentas irgi galėtų būti panaudotas. E, ir aš manyčiau, kad be abejo galima tas priemonės nagrinėti, tačiau norėčiau tiesiog sugrįžti prie to, prie tų dalykų, kuris paminėjo mano kaimynas. Aš nemanau, kad mes E, atsidūrėme tiesiog pastatyti prieš faktą. Ne, tiesiog komisija dabar laukia žingsnio iš mūsų pusės. Ir mes, e, manyčiau, turėtume pasižiūrėti, kas yra pirmoje komunikato pusėje, puslapyje, kas yra pirmajame puslapyje pasakyta. Ir aš manau, kad mes turėtume dirbti kartu, tai yra mūsų pareiga, tačiau Aš tai nežiūriu tą situaciją kaip įvykusi faktą. Aš manau, kad diskusijos tebe vyksta. Aš nesakiau, kad viskas yra susijęs su dabartinė ekonominė krize. Tikrai ne. Aš manau, kad krizė yra tik dalis atsakymo į šią problemą. Tačiau tikrai tai ne, neturi mums trukdyti spręsti susikaupusių problemų. Aš dalyvavau klausimuose ir esu dirbusi ilgus metus advokatė ir galiu pasakyti, kad dabar smulkusis verslas e, susiduria su problema, jeigu iškyla kažkokių klausimų kitoje šalyje, e, jiems tenka pasitelkti du advokatus, vieną savo šalyje, kitą toje šalyje, kurioje įmonė veikia. Ir tuomet jiems gali tekti taip pat pasitelkti ir vertėją procesas visas tampa ypatingai brangus ir smulkiam verslui tai yra tikrai greičiau priešingas dalykas negu paskata dirbti kitoje šalyje. Ir klausimuose taip pat dalyvavo ir teisėjas, kuris patvirtino tą patį, kiekvienas advokatas taip pat jūs patvirtintų tą patį. Tiesiog savo klientams advokatai patarė vengti tarp valstybinių sandorių, kai kalbam apie smulkės e, ir vidutinės įmonės. Mes galime iš to scenarijaus pašalinti bent vieną kokį elementą, tuo būdu jau supaprastintume daugą ir būtų galima veikti taip, kad būtų galima remtis vieningomis teisės taisyklėmis visur ir procesas žymiai supaprastėtų vietoj to komplikuoto, koks jis yra dabar. Dabar apie tą teisę. Aš manau, kad mes apie dėl bendrosios teisės nuostatų. Kai komisija sudarė ekspertų grupę, e, šis klausimas buvo aptartas. Apie 20 ekspertų dirbo toje darbo grupėje ir ten buvo įtraukti ir bendrosios teisės ekspertai. Aš manyčiau, kad mes galėtume atspindėti ir bendrosios teisės nuostatą savo siūlymuose. Aš sakyčiau, kad Ši teisė daug kur yra vaidinusi lemiamą vaidmenį, kalbant apie įmonių santykius. Ir net ES teisėje galima rasti, kad e, tai, kad yra visai nemažai bendrosios teisės nuostatų. Aš manau, kad ją galima pritaikyti tinkamai, tai pasitar. Tai galėtų būti iš dalies to, tos teisės nuostatos turėtų būti eksportuotos, jeigu taip galim pasakyti, į ES teisę. Tokių jau yra. Ir aš manau, kad e, ji tikrai nusipelno atitinkamos vietos, tą minėjo eksperto grupė. Aš be kita ko siūliau, kad turime atkreipti dėmesį į kalbų problemą. Aš manau, kad tai yra tas dalykas, kuris sutvarkytas tinkamai, duotų pridėtinės vertės. Štai yra tas klausimas, kurį reikia praktiškai išspręsti. Na taip, vartotojų elksena dar vienas yra klausimas, kuris buvo iškeltas. E, ponas Baltazaras minėjo liemenę, kurią e, pasiūlo ne va vienas iš žymių prancūzų dizainerių. Norėčiau pasakyti, kad klausimuose daugelis kalbėtų yra sakę štai ką. Jei turėtume tą mėlyną mygtuką, to, tam tikrą mygtuką, tai tuomet vartotojai galėtų mumis pasitikėti. Ir pavyzdžiui, kokia nors europinė žyma to pasitikėjimų vartotojams suteiktų daugiau. Aš manau, kad čia irgi turėtume būti drąsesni. Mes turime pakankamai patirties, vyko klausimai, pasisakė akademinio pasaulio atstovai ir aš manau, kad metų metus esam tą klausimą diskutavę, tai dabar turime pasinaudoti šią progą. Jeigu pasirinksime tik pas, tą variantą, kai siūloma pasirinktinė priemonė, mes niekino interesų nepažeisime. Bet mano supratimu, tai būtų tikrai didžiulis pliusas. Tai padėtų pagerinti daug kam padėti. Tai būtų tas bandymas, kuris mano supratimu būtų sėkmingas. Aš manyčiau, kad su kolegomis visi turime dar aptarti šią galimybę per ateinančias artimiausias savaitės, kai diskutuosime dėl šio pranešimo. Dėkoju. Dėkoju, ponė Volis. Iš tikrųjų, jūsų pasisakymas rodo, kad diskusija dar nesibaigė, tačiau yra argumentų, kurie man lieka neaiškus iš esmės jokia įmonė nebus e, verčiama naudotis šituo neprivaloma priemonė. Ir jeigu jis nenorės to daryti, bus liekama prie dabartinio status quo. Ponas Karim paminėjo tam tikrų teisinių problemų, tačiau tos, tų problemų praktiškai nekyla, kadangi tai bus neprivaloma priemonė, tai uh, E, bus galima apsiriboti nacionaliniu lygmeniu, o tuo tarpu, jeigu bus norima veikti tarp valstybinių lygmenių, tai bus galima eiti tuo keliu. Tačiau nėra privalomo pobūdžio. Ir čia kalba nesisuka apie harmonizavimą teisės, vienodinimą. Čia iš esmės yra priešingas procesas. Tai yra alternatyvinis pasiūlymas, paprasčiausiai. Pati mintis yra ne E, daryti neigiamą įtaką common law, kalbant apie vartotojų apsaugos direktyvą, tai, tai atma iš esmės visas teisinės sistemas. Aš suprantu, ką sako ponė Regner, tačiau šiandien negalime pasakyti, ar to pakanka ar ne vartotojų teisės požiūrių. Mes turime sulaukti dar konkrečių komisijos pasiūlymų ir tuomet juos išnagrinėję žinosime tiksliau. Aišku, aš taip pat noriu, kad vartotojų apsauga būtų aukšto lygio, nes jeigu toje neprivalomoje priemonėje tas apsaugos lygis nebus tinkamas, tai niekas nenaudos tos priemonės. Tad e, ką galime pasakyti tuomet? Tad e, galime sakyti, jog mes skirsime labai didelę svarbą vartotojų apsaugos lygmeniui, kuomet e, bus vertinamas poveikis. 2003 metų sustarimas dėl geresnės teisėkuros. Komisija turi užsimti poveikio vertinimu bet kokio pasiūlymo. Ir aišku, tai, tai reiškia, kad bus daug vertinimų atliekama ir jeigu jų nepakaks, bus e, daugiau jų daroma. Toliau. Išklausimas interesuotų pusių. Pone Volis sakė, jog dėl tarp valstybinio aspektų iškyla sąnaudų problema. Vartotojai ir mažos e, įmonės nelabai nori daryti tos tarpvalstybinius e, sandorius. Niekas nenori važiuoti už 50 km tam, kad apsipirktų ir turime tai, į tai atsižvelgti. Jeigu kiekvieną kartą iškilus ginčiui reikės uh, kreiptis į advokatus, tai turės atgrasomą poveikį tiek mažoms įmonėms, tiek ir vartotojams. Visas, visi e, teisės aktai turi būti praktiškai taikomi visose 27 valstybėse narėse. Ir aš e, nemanau, kad čia reikėtų eiti minimalaus harmonizavimo link nes yra 27 skirtingos teisinės sistemos ir reikia tai atsižvelgti. Tai yra sąnaudų aspektas, sakiau, dėl kurio ta neprivaloma priemonė gali turėti teigiamą poveikį, Ir manau, kad iš esmės ta, ta sistema gali būti taikoma 27 valstybėse narėse. Tie klausimai, kuriuos iškėlė ponas Karimas, yra į tos, kuriuos aš atsakysiu, todėl kalbėsiu angliškai. E, pone Volis ir ponas Karim kalbėjo apie ekonominę krizę ir apie šito projekto ryšius su ekonominė krize. Be abejo, komisija irgi nesako, kad tokiu būdu išspręsime ekonominę krizę. Tikrai ne. Bet jeigu pasižiūrėsite į e, ekonominio auginimo prognozes, kurios buvo paskelbtos e, už vakar, tai pamatysite, kad e, prognozuojamas vidutinis augimas 2010 metais yra 1,8 procento. Tai yra Europos vidurkis. Palyginkite šitą su Amerikos vidurkiu prognozėmis, o Amerika buvo smarkiau paliesta ekonominės krizės. Jos augimo prognozijas yra 2,7 procento, o Japonijos 3,5. Taigi 1,8 e, procento Europai yra nepakankamas augimas, kad išeitumėm iš krizės. Ir tas 1,8 procentas yra toks aukštas, kabutėse. Tik tai todėl, kad didelės šalis, pavyzdžiui, Vokietija, Švedija, Lenkija, jų augimo prognozijas yra didelės, o iš tikrųjų realus numatomas augimas yra žemesnis, mažesnis. Tad mes nesakome, kad siūlomas instrumentas išspręs krizės e, problemą, bet tai yra vienas instrumentas iš viso paketo, kuris padės paskatinti augimą visoje Europoje. Ir čia aš jūs nukreipčiau pasiskaityti komisijos e, e, pasiūlymus dėl e, vienos bendros rinkos, kur yra daugybė teikia siūlymų. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tikslinė grupė, kuriam skiriamas šitas instrumentas ar šita iniciatyva, tai yra smulkios ir vidutinės įmonės. Apie tai kalbėjo ir ponė Volis, ir ponas Karimas. Kodėl? E, mažos vidutinės sudaro beveik 99 procentus visų Europos įmonių. Ir šitas instrumentas skirtas joms. Tai jeigu jos auks, jeigu mes padėsime joms išgyventi, ir kaip aš minėjau, tai yra mūsų pagrindinė e, tikslinė grupė. Taigi, jeigu mes pabandysime palengvinti jų gyvenime ir palengvinsime jiem galimybės pardavinėti kitose valstybėse, tai mes prisidėsime prie bendro augimo ir tai yra labai svarbu. Taip todėl mes tokį didelį dėmesį kreipiame į mažas ir vidutinės įmonės. Toliau buvo, sako, kad mes bando susi, sureguliuoti įvykusi faktą. Na, kažin, kiek dirbu komisijų, komisijoje ne, nesu susidūręs su, su konsultacijoms, kurioms būtų e, skiriama 6-7 mėnesiai. Ir tai aiškiai parodo, kad mes norime sudaryti galimybę visiems suinteresuotiems asmenims, įmonėms, verslininkams, vartotojams ir Europos parlamentui apsvarstyti visus įmanomus variantus ir tada grįžti su, į, į komisiją pasakant, kokie variantai yra tinkamiausi. Ir tai nėra feta komplė, kai kalbama apie poveikio vertimą, tai nėra įvykęs faktas. Pirmą kartą komisija savo 2011 metų programoje numatė neteikti svarstymui jokio teisės akto, jeigu e, yra gautas neigiamas poveikio įvertinimas, arba tiksliau, jeigu nebus gautas teigiamas poveikio įvertinimas. Tai šitą reikalavimą įvykdyti yra, bus labai sunku, o toks įsipareigojimas jau kažką reiškia. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų ketiname atlikti labai detalius ir kruopščius poveikio vertinimus. Toliau buvo paminėta, kad problemos glūdi kitur. Na taip, be abejo, kitur glūdi problemos. Problemų yra ir kitų, niekas su to nesiginčia. Taip susidurėma su kalbos barjeru, su logistikos sunkumais, bet yra problemos, kurias mes galime išspręsti. Kalbos barjero ar logistinių problemų galbūt mes neišspręsime, kas norėtų suderinti kalbas ar, ar suderinti kitus dalykus. Ir aš nenor, niekas nesako, kad dėl to, kad problemos glūdi kitur, mes neturėtumėm daryti arba neturėtumėm spręsti tų problemų, kurias galima išspręsti. O dabar ir pakalbėkime apie tas problemas, kurias mes identifikavome remdamėsi savo duomenėmis. Taigi, visų pirma, dvi problemos, su kuriuom susiduria verslas. Kaip žinote, Romos konvencijos 62 e, straipsnėje numatyta, kad e, verslas turi taikyti vartotojo teisės nuostatas, privalomas e, vartotojų teisės nuostatas. Ir taip tai kainuoja. Pone Uolės paminėjo vertimo kaštus, bet yra ir kitų kaštų, pavyzdžiui, e, teisinės išlaidas, e, kurios, kurios praktiškai skirtos tam, kad užtikrintų, jog jūsų nacionaliniai teisiai yra suderinama arba yra arba kontraktas yra sudarytas pagal galiojančias teisės aktus. Jeigu, žinoma, startyje galima numatyti kitos teisės taikymą. Ir jeigu tai jums e, tai netinka, tai pasirinkite kitą teisę. Sutartys yra sudaromos taip. Ir sutart, sudarant sutartys galima pasi, pasirinkti palankesnę teisę. Turime pavyzdžių iš e, e, mažų vidutinių įmonių asociacijos iš Junktinės karalystės, kuris, kurios rodo, kad kartais, kad, kad išlaidos eksportuojant e, produkciją į kitas šalis yra didelės. Gali siekti iki 15-50 tūkstančių. Galbūt dideliai įmoniai tai nėra daug, bet e, maža įmoniai tai yra didelės sąnaudos. Ir galbūt tos sąnaudos kartais neleidžia toms smulkioms įmonėms pardavinėti savo prekių kitur vien tik tai dėl šios priežasties. Tai mes dabar ir stengiamės supaprastinti ir palengvinti jų dalį, su, suvienodindami sutarčių teisę, kad bent jau teisinės išlaidos sumažėtų. Bet nekalbėkime vien tik tai apie išlaidas, kalbėkime ir apie tą sinerginę vertę. Tarkime, Jūs e, norite e, parduoti savo prekę e, ir kaip galima plačiau. Ir įsivaizduokite, kad jūs tai galite padaryti naudodamėsi viena, vienu teisiniu pagrindu ir, tarkim, internet, viena internetinė platforma. Čia glūdi labai didžiulis potencialas, kuris kol kas dar nėra išnaudotas. Nauda vartotojams. Mes kalbame apie plataus vartojimo prekes, prekes apie kokį šimtą prekių. Ir valstybėse narėse tos prekės gali būti pardavinėjamos e, e, ir internetu. Buvo padaryta apklausa. Ir išiškėjo, kad e, pavyzdžiui, Maltoje iš tų šimto populiariausių plataus vartojimo prekių produktų 98 nebuvo galima nusipirkti internetu. Galbūt rinka maža. E, galbūt tų prekių pristatymas kainuoja, nes Malta yra sala, kaip ir kai kurios kitos šalis, bet pažiūrėkime į kitas šalis, į kitas 13 šalių ir pamatysite, kad bent 50 tokių 50 iš 100 plataus vartojimo prekių nėra, negalima nusipirkti e, internetu. O jeigu vartotojas vyksta į šalį ir bando nusipirkti tą prekę kitoje šalyje, ar yra kainų skirtumas? Išaiškėjo, kad daugiau negu 50 iš šitų prekių kainos kitoje valstybėje, įvairiose valstybėse e, skiriasi iki 10 procentų. Tai reiškia, kad vartotojai negauna to tokio plataus prekių asortimento, kokio jie nusipelnė ir negali nusipirkti tų prekių e, tokiomis kainomis, kuriomis galėtų nusipirkti, jei rinka iš tikrųjų veikti. Tad situacija mūsų netenkina. Ir ji, kažin ar gali būti blogesnė. Tarkim, buvo suorganizuotas toksai, 11, toksai e, bandymas e, E, nusipirkti, bandymas, e, e, kaip galima, kaip galima įsigyti prekes internetu. Buvo padaryta 11 tūkstančių transakcijų, bandant nusipirkti prekes ir 61 procentas nepavyko. Paimkime, pa, kodėl? Pavyzdžiui, paimkime Latviją. Jeigu jūs esate Latvijoje ir jūs norite nusipirkti prekę iš Vokietijos ar Lenkijos, jūs prisijungite prie interneto, išsirenkate prekę, įsidedate į krepšelį ir turite užpildyti informaciją savo kreditinės informaciją. Jeigu jūs tai darote Latvijoje, tada ekranas užtemsta ir, ir atsiranda užrašas. Į Latviją mes nepristatome. Ir vėlgi tai nėra mūsų tenkinanti situacija. Kągi noriu pasakyti Kol kas vartotojams nėra sudaryta tas pasirinkimas, kurio jie nusipelnė ir jie negali nusipirkti prekių už tą kainą, kuri juos gali tenkinti. O tuo tarpu mažos verslo įmonės susiduria su sunkumais pardavinėti savo prekes kitose šalyse. Va būtent tai mes ir bandome išspręsti. Toliau e, dar vienas klausimas dėl vartotojų e, apsaugos. Ir aš dabar kalbėsiu vokiškai. Taigi, kokia nauda vartotojams? Vartotojai iš šio siūlymo gautų daug naudos, jau nekalbant apie ekonominę naudą, kuri yra akivaizdi. Vartotojai turės naudos, nes egzistuos bendra europinė sutarčių teisė. Ir mums be abejo reikėtų dar įvertinti, kaip tai paveiks e, vartotojų teisų direktyvą, bet e, aišku, jau dabar aišku, kad e, visos tos nuostatos, kurios buvo suderintos pagal vartotojų teisė direktyvą, jos bus perkeltos ir į Europos sutarčių teisę. O tos kurios buvo harmonizuotos arba suderintos tik tai minimaliu lygmeniu, tai tada tas, tas suderinimas galės, bus pra, e, galės būti pratestas. Manau, kad prieimu šitą instrumentą vartotojams bus sudaryta geresnė teisinė situacija lyginant e, su dabar egzistuojančiais minimaliais standartais, kuriuos užtikrina jų e, atskirų vartotojų valstybių narių nacionalinė teisė. Ir dabar yra svarstomi pasiūlymai dėl pirkimo, pirkimą reglamentuojančių teisės e, aktų. Yra svarstomi pakeitimai. Yra atliekami du tyrimai, bandant išsiaiškinti, su kokiom problemom susiduria vartotojai pirkdami elektroniniai erdvėje. Kol kas tas tų problemų galbūt dar nėra labai daug, bet dabar siūloma pirmą kartą į Europos sutarčių teisę api, įtraukti tokius dalykus kaip filmai, DVD diskai ir kitos prekės, kurie tikrai gali pasinaudoti, nuo, e, pasinaudoti arba gali, kurie gali pasinaudoti bendros vienos rinkos teikiamą naudą. Pone Wallis kalbėjo apie, apie tuos dalykus. Ir jeigu pažvelgtumėte į komisijos darbo programą, pamatysite, kad yra numatytas e, ir paskesnis, e, paskesni arba antriniai e, Europos sutarčių teisės instrumentai. Jeigu bus nuspręsta taikyti ar gyventinti nepriklausomą, tai yra neprivalomą e, instrumentą, reikės numatyti ir ginčių sprendimo mechanizmą. Nes e, tas mechanizmas e, siūlomas tam, kad būtų lengviau spręsti ginčius kylančius tarp vartotojų ir verslo. Dabar dėl bendrosios teisės, common law. Be abejo, tai yra labai svarbus teisynas. Ir čia turėčiau e, pasakyti, kad e, bendroji teisė ir prancū, e, prancūzų teisė yra geriausiai atstovaujama, jie buvo labiausiai atsižvelgta sukuriant šitos instrumentus. Aš pripažįstu, kad bendroji teisė praktiškai yra eksportuojama. Jeigu paimsime e, mano pavyzdį, kurį aš minėjau su Siemens produktais arba, pavyzdžiui, e, e, brandoliniu ar atominė elektrinė kur nors Azijoje. Taip, iš tiesų, E, galbūt, e, jeigu verslas e, yra vykdomas Europoje, galbūt jinai bus pasirinkta, bendroji teisė bus pasirinkta. Dažniausiai pasirinks verslininkai, ją ja, dažniausiai pasirinks verslininkai, kurie dirba Junktinėje karalystėje ar Prancūzijoje. Bet jeigu pasižiūrėsime į kontinentinę Europą, tai galbūt ta bendroji teisė, common law, nebėra tokia populiari jūs pamatysite, kad šita teisė dažniausiai pasirenkama vykdant rizikingas transakcijas, rizikingus sandorius. Tačiau tokių tokių sandorių nesudaro smulkios ir vidutinės įmonės. Taip iš tikrųjų mums nereikėtų bijoti dėl bendrosios e, teisės. Ir advokatų firmos e, tikrai nenukentės e, prieimus šitą instrumentą, nes e, jų paslaugos vis dar bus reikalingos. Ir galiausiai vartotojų elgesys. Be abejo, yra ir kiti dalykai, ne vien tik tai vartotojų teisės. Vartotojams svarbi kaina, vartotojams svarbi kokybė. Viskas, ką mes norime pasakyti, yra tai, kad vartotojams turi būti sudaryta galimybė rinktis. Atsižvelgiant į visus konkurencijos aspektus. Ir pasinaudojant visais bendros vienos rinkos teikiamais mal... privalumais. Vielen herzlichen Dank, Herr Staudenmaier. Die Diskussion wird weitergehen. Dėkuoju, ponė Štermajerį. Manau, kad diskusija dar toli gražu nesibaigus. Pone Volis pateiks savo pranešimą ir turėsime tuomet progą grįžti prie šitos temos. Jau truputį vėluojame, dabar turime pradėti balsavimą. Svietkos e, pranešimas, nežinau, ar nori pasisakyti pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi vėluojame, noriu padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį į atliktą darbą, už jų pastangas, nes jie padėjo man surašyti galutinį dokumento variantą. Kaip žinote, dabar šis, dėl šio dokumento vyksta konsultavimusi procedūros. Noriu padėkoti tarybai už tai, kad mus nukreipė ten, kur reikia ir vykstant šiai procedūrai. Iš tikrųjų labai svarbu yra, kad vyktų sustikimai, svarbu, kad Europos parlamento pozicija būtų atspindėta galutinėme dokumente. Tikiuosi, kad rytoj ehm, mano dokumentui bus pritarta, ko reperų susitikėme jau dabar buvo kalbama apie mūsų siūlymus. Turėčiau pasakyti, kad šio dokumento svarbiau, apreptis tiksliau yra labai nedidelė. Valstybės narės nori būtent šią sritį ir reguliuoti, apie kurią mes kalbame. Būtent tenka kalbėti apie tą sritį, kur, kur kalbama apie tėvų globą, apie skirybų reikalus ir panašiai. Lybė komitetas taip pat dalyvauja šiame darbe, vyko diskusijos šituo dokumentu, antradienį mums susitikė ir mes ten turėjome progą išklausyti kolegų ir iš to išplaukia, kad tada, kai kalbama apie susitarimus tarp partnerių, apie partnerių santykius, mes turime turėti atskirus teisės aktus, kadangi negalime remtis Romos 3 e, teisinių pagrindų, nes šie santykiai iš, išeina iš tos, e, to dokumento apriepties taikymo. Dabar balsuokime. Dėkui. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Zwiefka. Dann kommen wir zur Abstimmung. Dėkuoju, kolegai Zviefka. Manau, kad galėsime dabar balsuoti. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta vienbalsiai. Aš e, galbūt e, neminėsiu tų, kurie susilaiko. Jeigu kurie nors primiktinai nori susilaikyti, tuomet galite man e, pasakyti. Tai aš šiaip aš minėsiu tik tai tos, kas prieš ir už. Atmestas. Vienuoliktas pakeitimas. Libė. Kas už? Prieš? Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Moterų komiteto kas už? Prieš? atmesta. 22 pranešėjo, kas už, prieš, priimta. 48 kas už, prieš, atmesta. 23 už, prieš, priimta. Kompromisinis pakeitimas 14 už, prieš, priimta. 15 už, prieš priimta. 16 už prieš priimta. 49 už prieš atmesta. 25 už prieš priimta. 12 už 12 atkrenta. 26 už prieš priimta. 13 atkrenta, 27 už, prieš, priimta. 17 už, prieš, priimta. 14 atkrenta, 15 už, ne, taip pat atkrenta, tuomet 18 už, prieš, priimta. 18 atkrenta, 50 taip pat, 16 taip pat, 29. Jisai yra atsiimtas. Tuomet 19. Už, prieš, priimta. 17. Libė atkrenta. 20. Už, prieš, susi, priimta. 19. Atkrenta. 21. Už, prieš priimta. 22 už prieš priimta. 20 lybė, 21, 22 atkrenta. Ir kadangi kompromisiniai pasiūlymai priimti, dabar 23. Kas už? 23. Už. Ne. Tai yra taip. 23 kompromisinis. 23 iš naujo, kas už, prieš, priimta. 24 už, prieš, priimta. 26 atkrenta. 51 už, prieš, atmesta. 52 bodių

priimta, 28 už, prieš priimta, 29 už, prieš priimta, 38 už, prieš priimta, 30 už, prieš priimta, 39 už, prieš priimta, 40 už, prieš priimta, 41 už, prieš priimta priimta. 31 už, prieš, priimta. 43 už, prieš, priimta. Antras už, prieš, priimta. Trečias už, prieš, priimta. Pirmas už, prieš, atrodo atmesta. Pirmas už, prieš prieš priimta. Penktas prašė už prieš priimta. Antras priimtas. Pirmas lybė už prieš atmesta. Trečias už prieš priimta. Septintas panašiai už prieš priimta. Aštuntas panašiai už, prieš priimta. Dešimtas panašiai už, prieš priimta. Vienuoliktas panašiai už, prieš priimta. Antras lybė už, prieš atmesta. Dvyliktas pranešėjo už, prieš, priimta. Trečias lybė už, prieš, atmesta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš, priimta. Ketvirtas lygį atkrenta, tryliktas pranešėjo už, prieš, priimta. Penktas lygį atkrenta, 46 Lichtenberger už, prieš, pradedam iš pradžių, 46 už, prieš, priimta, dabar aiškiau. Penktas kompromisnis už prieš priimta. Šeštas lybė atkrenta. Kompromisnis šeštas už prieš priimta. Lybė septyni atkrenta. Ketvirtas FAM taip pat. E, Kompromisinis septintas už prieš priimta. Penkioliktas pranešėjo už prieš priimta. Šeštas libė atmestas. Aštuntas kompromisinis už prieš priimta. Devintas kompromisinis už prieš priimta. Septynioliktas panašiai už prieš priimta. Libė devintas atkrenta. Šeštas fam už už prieš daugumą prieš atmesta. 18 pranešėjo už, prieš, priimta. 10 kompromisinis už, prieš, priimta. 11 kompromisinis už, prieš, priimta. 12 kompromisinis už, prieš, priimta. Lybė 10 atkrenta 20 pranešėjo už, prieš priimta. Pirmas pranešėjo už, prieš priimta. 44 pranešėjo už, prieš priimta. Už visą pranešimą, kas už, skaičiuosime, prieš. Niekas nebalsuoja prieš, niekas nesusilaiko vieningai balsavote už, kas už visą teisėkos pasiūlymą, už, prieš, susilaiko taip pat vienbalsiai. Sveikiname poną Zviefką. Mums iškyla techninė problema dabar. Ponas Batistelį jau yra atvykęs. Mes turime taip pat pono Maštalkos kodifikavimo klausimą. E, paskui galbūt turėsime papildomą laiko. Ponas žodis ponui Maštaukai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Mes ant stalo čia turime dokumentą, kuris yra susijęs su kodifikavimo klausimais. Buvo susitikusios visos trys institucijos - taryba, parlamentas ir taryba. Mes kalbame apie trečią tarybos direktyvą 97.9. Tai yra 79 metų direktyva susijusiai su priemonėmis dėl ribotos atsakomybės įmonių. Spalio mėnesį mes priėmė prie išvados, kad šis siūlymas yra grinai kodifikavimo dokumentas Ir jokių esminių pakeitimų padaryta nebuvo. Aš siūlyčiau siūlymą priimti, galbūt nebent pakomentuotų, ko nors teisės reikalų tarnybos. Dėkoju. Na, Aš manau, kad net balsuoti nereikia, jeigu jokių pastabų ar prieštaravimų nėra. Nematau, kad kolegos norėtų pasisakyti, turbūt galime sakyti, kad visi sutarėme, nieks nesusilaiko, puiku. Ir štai pas mus yra atvykęs Benuo Batistelį, jis yra Europos patentų tarnybos vadovas. Sveiki atvykę, ponė Batistelį. Mes dažnai čia diskutuojame patentų klausimais. Džiugu, kad atvykote šiandien pas mus ir norėtume išgirsti, ko lauktumėt iš mūsų. Ir paskui turėsime galimybę jums užduoti klausimą. O dabar žodis jums, prašau. Beaucoup, Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems Europos parlamento nariams. Dėkoju už galimybę pasisakyti čia šiandieną Norėčiau labai trumpai priminti, kas yra Europos patentų tarnyba, paskui pakalbėti apie tą pažangą, kurios reikia siekti, kad Europos patentų sistema veiktų geriau, sklandžiau ir taip pat norėčiau tarti žodį apie tai, kokį vaidmenį gali suvaidinti ES kaip e, stambi veikėja patentų srityje. O paskui, žinoma, su malumu atsakysiu jūsų klausimus. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Patentais mes domimės ne dėl to, kad tiesiog yra malonu, kad kažkas gauna patentą. Ne, tiesiog patentas yra juridinė priemonė, kur yra labai naudinga ekonominiam gyvenimui. Ir e, patentų ekonominė nauda ir yra tas dalykas, kurį mes tengiamės apsaugoti, išlaikyti. Tai ekonomiškai naudinga dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl to, kad tai skatina inovacijas, jas saugo Ir taip pat dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad patentų dėka galima techninę informaciją ir mokslinę informaciją sklandžiau skleisti. Tie dalykai turi būti tinkamai subalansuoti, kad būtų apginti patento turėtojo interesai ir trečiųjų interesai. Tai yra visuomenė, tai yra įmonės, E, kurioms su informacijos klaida yra svarbi. Kokia yra padėtis? Europos patentų tarnyba yra tarptautinė organizacija, ji buvo sukurta prieš daugiau negu 35 metus, remiantis sutartimi, tai yra Europos patentų konvencija. Iš pradžių septynios valstybės buvo jos narės, dabar esam 38. Tai yra 27 ES valstybės plus 11 kitų šalių tokių, pavyzdžiui, kaip Šveicarija, Turkija, Norvegija, Islandija ir panašiai. Tai yra Europa plačiaja šio žodžio prasme, plus kai kurios Balkanų šalis. Ši geografinė plėtra jau rodo, kad organizacija veikia sėkmingai. Jeigu daugelis šalių nori tapti mūsų nariais, tai reiškia, kad ši tarnyba yra laikoma sėkmingų projektų dar keletas žodžių informacijos apie tai, ką mes esame. Mūsųse dirba 7000 žmonių, 4000 inžinierių iš jų, jie yra labai aukštos kvalifikacijos žmonės, e, dirbantis technologijų srityje. Mes dirbame keturiose vietose, Münchenė yra mūsų būstinė, mes turime stambę savo įsteigą Hagoje ir taip pat biurus Berlyne e, ir Briuselėje ir Vienoje. Mūsų metinis biudžetas siekia 1 milijardą 600 milijonų eurų. Mes patys save išlaikome, kitaip sakant, e, mūsų klientai moka mums e, mokesčius ir mes negauname jokių viešųjų pinigų, finansuojame patys save. Dabar keletą žodžių apie mūsų veiklos apimtis. Mes 210 tūkstančių, 220 tūkstančių patentų prašymų per metus užregistruojame ir, ir, užduodam, ir išduodame nuo 55 iki 60 tūkstančių patentų per metus. Tai yra štai tokie skaičiai. Šiek tiek mažiau 2009-aisiais buvo nuveikta dėl ekonominės ir finansinės konjunktūros. E, dabar prašymų gauname daugiau, nuo 2010 jų padaugėjo. E, maždaug 5 procentais padaugėjo lyginant su panašių praeitų metų laikotarpiu. Taip pat manyčiau, jog yra svarbu pasakyti štai ką. Yra keletas fazių patento gavimo e, procedūroje. Pirmiausia, e, tyrimo fazė, kur yra svarbiausia, nes būtent jos metu galima išsiaiškinti, ar išradimas ar atradimas yra naujas ar ne. Mes e, tikriname visas duomenų bazės, visą informaciją, kurią tik galima rasti. Ir mes atliekame tą pirminę e, paiešką, kur yra labai svarbi. Mes po to E, parašome nuomonę raštu, ar patentuotinas yra išradimas ar ne. Per šešis mėnesius turime tą padaryti nuo prašymo gavimo. Mes dirbame tikrai efektyviai ir dėl, tiek dėl tyrimo atlikimo kokybės, tiek dėl laikotarpio mes esame sparčiausiai dirbanti pasaulyje organizacija šioje srityje. Paskui atliekamas detalesnis tyrimas ir įmonė, kuri gauna patentą, e, e, kuri nori patento, gali nuspręsti po mūsų komentarų, ar tęs procedūrą patentavimo ar ne. Tai štai trumpai, kas mes esame ir ką darome. Aš manau, kad pažangos galima siekti ir daugiau, galima šį veitą gerinti tiek pačiame patentų biure, tiek išorėje. Pirmiausia, ką galima viduje pagerinti. Iššūkiai būtų tokie. Mums reikėtų išlaikyti ir įmanoma sustiprinti mūsų išduodamų patentų kokybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes e, patentuotinumo kriterijus taikome labai griežtai ir kai mes išduodame patentą, tai yra juridinių požiūrių patikimas dokumentas, tvirtas dokumentas. Mes e, nepasa, nesakome nieko apie finansinę ar ekonominę patento vertę. Tai yra įmonių reikalas, tai yra verslininkų reikalas. Mūsų reikalas yra išduoti tokią priemonę, kuri būtų juridinių požiūrių tvirta. Ir čia pateiksiu skaičių, kuris yra labai įdomus. Europoje 2 iš tūkstančio patentų yra ginčiami teismuose dėl jų galiojimo. Na, o Amerikoje 10 procentų e, išduodamų patentų yra ginčiami teismuose. Tai štai, kalbant apie kokybę. O kokybė, aišku, reiškia, kad reikia turėti labai kvalifikuotą personalą. Aš jau kalbėjau, kad mes turime 4000 inžinierių, kurie apima technologijų pačias įvairiausias rytis. Reikia personalo, kuris kalbėtų daug, keletų kalbų. Anglų, vokiečių ir prancūzų yra mūsų trys oficialios darbo kalbos. Tie žmonės, kurie pas mus dirba, turi tas kalbas mokėti. Tad reikalavimai, e, priimant žmonės į darbą ir juos mokant, yra tikrai maksimalūs. Taip pat reikia informacijos priemonių, kurios būtų pačios geriausios ir tobuliausios. Tai reiškia, kad tenka daug investuoti. Mes, pavyzdžiui, tvarkome duomenų bases, kurios yra prieinamos ir visuomeniai. E, turim tikslą šviesti visuomenę, mes turime espasnet tokį tinklalapį ir ten yra apie 70 milijonų dokumentų, taigi priemonių reikia didžiulių, e, paieškos galimybių didžiulių ir visą tai reiškia, kad investuoti privalu kokybė yra mūsų svarbiausiasis prioritetas. Antra, mes e, norime tinkamai valdyti savo kaštus. Milijardas šešimtai tūkstančių milijonų yra mūsų biudžetas, išlaikanti save esame organizacija, štai jau sakiau. Ir aš manau, kad e, be, be saiko kelti įmokas būtų pasilengviausias kelias, bet būtų ekonomiškai nepagristas ir neteisingas. Mes negalime įmonių taip pat reikalauti, kad jos už patentus mokėtų vis daugiau ir daugiau. Mes, tai nėra mūsų pasirinkimas. Kitaip tariant, mes turime sugebėti save finansuoti iš tų pajamų, kurias gauname. Ir čia išeičių nėra daugybė, jeigu norite išlaikyti tinkamą kokybę ir tinkamai valdyti kaštus, tenka didinti efektyvumą. Ta mes ir darome. Taigi dabar Jeigu pereičiau prie išorės iššūkių, norėčiau pasakyti štai, kad Europos patentų sistema nėra gerai subalansuota. Kitaip tariant, e, ji yra paremta vienu ramščiu, kai turėtų būti paremta dviem. Kitaip tariant, sistema yra centralizuota patentų išdavimo ir teoriškai 38 valstybėse tie patentai yra galiojantis. Užtenka, kad E, nurodytų patento prašytojas, kur galios tas patentas, kokiuose šalyse. Ir, pavyzdžiui, jeigu nurodyt, kad patentas galios Olandijoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, tuomet jis tampa ir nacionaliniu patentu. Ir štai po išdavimo to patento gyvenimas, taip sakant, tvarkomas pagal nacionalinės teisės taisyklės. Ir tik ginčio atveju, e, ir ginčio atveju, atsiprašau, E, žodį savo tarti turi nacionaliniai teisėjai. Pavyzdžiui, jeigu vyksta kokia nors procedūra, e, kaip jau sakiau, kaip jeigu patentų išdavimo procedūra, kaip sakiau, yra centrinė, tačiau jeigu vėliau atsitinka taip, kad susidurite su prekės padirbinėjimo atveju, jūs tuomet turėsite teismo procedūrą vykdyti kiekvienoje šalyje, kur jūsų patento teisės yra e, saugomos, kad galėtumėt savo teisės apginti. Tai reiškia, kad gaištamas laikas, išleidžiama daug pinigų ir teisminiai sprendimai gali skirtis atskirose šalise. Jau tokiu atveju jau yra buvę. Ir nekarta. Tai yra tas dalykas, dėl kurio mes patentų biure pasisakome, kad reikia įkurti patentų Europos Sąjungą, taip vadinama, kad reikia, kad atsirastų jurisdikcinė centralizuota sistema, kuri leistų užtikrinti, kad bus vieninga patentų išdavimo procedūra ir vienas teismo sprendimas ginčio atveju, kuris bus taikomas visoje ES. Mes nedalyvaujame darybose, tai yra ES valdančių institucijų prerogatyva. Europos parlamentas, komisija, taryba turi tarti čia savo žodį, tačiau mes į šiuos procesus esame įsitraukę, nes esame gavę siūlymus, ministro tarybos siūlymus ir ten yra sakoma, kad būsimasis Europos patentas bus Europos patentas, kurį išduos Europos patentų biuras ir pagal e, taisyklės e, susijusias su dabar galiojančiomis patentų taisyklėmis. Bet kuris prašymas, kuris mums bus pateiktas, bus traktuojamas vienodai. Mes nekelsime klausimo, ar tai turės būti ES patentas ar Europos patentas. Visi patentai bus išduodami vienodai ir tik pabaigoje, e, kai patentas turės būti išduotas, ar patentų prašytojas nori įprastinio patento ar, Europin, ar ES patento. Skirtumas tarp jų bus tas, kad automatiškai bus nurodoma valstybių narių teritoriją. Ten turės būti saugomas tas patentas. Jis bus patvirtintas visose 27 valstybėse. Taigi mes manome, kad šis patentas yra reikalingas, tačiau su viena sąlyga jis turi suteikti kažkokių privalumų įmonėms. Tai reiškia, kad jo kaina neturi būti labai didelė, nes be to reikia dar išspręsti ir vertimo problemą. Ir dėl to mes manome, kad šis patentas turi kainuoti panašiai tiek pat, kiek kainuoja dabar. Priešingų atveju įmonės tiesiog nenorės jo turėti. Ir jos turės mažiau galimybių rinktis. Mes esame pasirengę techninių požiūrius palengvinti diskusijas Būtent dėl to mes dabar rengiame programą, kurią einame automatinio vertimo programą. Jūs žinote, kad egzistuoja jau dabar tokios technologijos, kurių dėka įmanomas yra automatinis dokumentų vertimas. Tie vertimai yra juo geresni, kadangi remiasi skirtingomis lingvistinėmis bazėmis. Korpora bazė konkrečiai. Patentų srityje mes turime tūkstančius patentų, kurie jau buvo išversti Ir tuos vertimus atliko kvalifikuoti asmenys per visą eilę metų. Mes, pavyzdžiui, turime patentų, kurių išversi estų, bulgarų ar rumunų kalbą. Jeigu mes palyginame su patentais anglų kalba ir pritaikome automatinio vertimo technologijas, mes turime didžiulių galimybių gauti tokius vertimus, kurie padės mums suprasti tų patentų turinį. Būtent dėl to mes Prieš porą dienų pasirašėme partnerystės susitarimą su įmonė, kuri turi geriausias technologijas rinkoje, su Google. Tai yra ta partnerystė, kuri nėra kažkokia ekskluzyvinė. <laughs> Tos partnerystės tikslas yra parengti vertimo priemonę kuri būtų specifinė ir skirta patentų vertimui. Mes tą priemonę pateiksime vartotojams veltui Google tinklalapyje ir mūsų tinklalapyje taip pat. Kitaip tariant, tai bus tokia priemonė, kuri, pavyzdžiui, leis studentui, e, smulkiai vidutiniai įmoniai, mokslininkui suprasti patentų turinį, e, ne, neužkliūnant už to kalbos barjero. Aišku, ši priemonė taip pat gali padėti ir diskusijose, kai vyksta e, diskusijos dėl ES patento. Visos ES kalbos turi būti apimtos. E, pirmiausia, bus užtikrinti vertimai per e, dviejų, trijų metų laikotarpyje iš tų kalbų į anglų kalbą, o paskui imsimės tolesnių etapų vokiečių ir, ir, ir prancūzų. Tiek galėčiau kol kas pasakyti tomis aktualiomis temomis. E, esu, žinoma, pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu norėtumėte daugiau informacijos. Dar porą žodžių apie iššūkius, kur turime rasti atsakymus. Man atrodo, kad yra privalu uh, palengvinti prieigą prie to mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad Kol kas mažos ir vidutinės įmonės nepakankamai šiais privalumais naudojasi, o turėtų būti kitaip. ES patentas, aš manau, ir bus tas dalykas, kuris paskatins e, mažas ir vidutinės įmonės juo naudotis. Mūsų tarifų stabilumas taip pat. Reik, jeigu paimčiau Prancūzijos atvejį, aš prieš užimdamas savo pareigas, aš buvau generalinis direktorius E, instituto, kuris e, buvo atsakingas už pramonės nusavybę, mes ten pritaikėme mažoms ir įmonėms 50 e, procentų nuolaidą. Jos turi mokėti mažiau ir tai yra tiesiog ženklas skatinantis įmonės veikti. Manau, kad čia yra tos nuostatos, kur labiau yra susijusios su ES ar šalių politika, ne mūsų biuro politiką, tačiau aš manau, kad vis dėlto šios rytie ir mes turime šį beitą nuveikti. Ir dar vienas dalykas, kuris jau bus ir paskutinis, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, yra labai svarbu suprasti, kad Europos patentų biuro dėka tos bendros struktūros dėka mes galėjome įkurti tokią struktūrą, kur sujungėme daugelį patirčių, daugelį supratimų, mes esame vieningi Europoje, mes patentų srityje e, esame institucija turinti autoritetą, nes reiškiame vieningą mūsų visų nuomonę. Mes parengėme elektroninės priemonės, kurios tapo pasauliniais standartais. Daugiau negu 40 panašių struktūrų kaip mes naudojasi panašiomis priemonėmis kaip ir mes. Ir tos patentų įstaigos yra skirtingos, ar tai Kanados, ar Korejos, Brazilijos ir panašiai. Mes aktyviai veikiame dviejose struktūrose. Trišalyje pirmiausia, kur veikia Europa, Amerika ir Japonija, ir IP5 struktūroje. Tos pačios trys valstybės plus kitos valstybės, tokios kaip Koreja ir Kinija. Mes diskutuojame techniniais klausimais šiuose instancijose, tačiau mūsų nuomonė svarbu, e, e, bet mūsų nuomonė, į mūsų nuomonę yra įsiklausoma ir įvertinama. Amerikos, pavyzdžiui, analogiška tarnyba priemi mūsų uh, patentų klasifikavimo sistemą. Na, į techninės detalės nesileisiu, tikrai komplikuotos, tačiau kai patentus išduodame, turime juos suklasifikuoti pagal technologijas, pagal visą eilę kitų parametrų, tikrai sun... nelabai ne, ne E, lengva tai daryti. 175 tūkstančiai įvairių kategorijų tų patentų egzistuoja. Ir amerikiečiams pasirodė, kad mūsų sistema yra geresnė, geriau atitinkanti technologiją, e, technologinę evoliuciją ir jie nusprendė pasitelkti mūsų klasifikavimo sistemą. Mes sakėme, kad tai galės būti bendras projektas, kad e, ją pavadinsime Global Patent Classification, o ne European Patent Classification. Uh, Šiaip pataip ši sistema remsis Europos sistema. Jeigu norime vaidinti svarbų vaidmenį pasaulyje, mes turime dalyvauti diskusijose dėl e, patentuotinumo e, privalumų ir ribų. Aš manau, kad per nedyk ilgai e, buvo susitelta tik prie techninių detalių ir tuo tarpu buvo vengiama viešų diskusijų. Manau, kad dabar reikia tai daryti. Reikia teikti informaciją, reikia teikti skaičius duomenis, kurie turėtų būti tikslus ir išsamus ir objektyvus suprantama. Mes jau tą darome Europos patentų biure labai aktualią temą, tai yra žaliųjų technologijų tema. Mes paskelbėme studiją ir man teko garbėjų su kolegoms aplinkosaugos komitete prieš keletą savaičių tą dokumentą pristatyti. Mes tai atlikome ne vieni, pasitelkėme partnerius, pasitelkėme jungtinių tautų aplinkosaugos programą ir vieną iš nevyriausybinių organizacijų, kuri dirba tvarios plėtros rytyje. Mes pasitelkėme tuos partnerius, kurie nebūtinai uh, dirba tame sektoriuje ir lygiai taip pat masto kaip mes. Mes dirbome prie žalių technologijų sektoriaus ir pamatėme, kad, pavyzdžiui, kai kurios technologijos yra įsisavintos ir jas jau įsisavino ne tik Europos valstybės, bet ir kai kurios naujai iškilančios šalis - Kinija, Brazilija, Indija, pavyzdžiui. Kai kuriuose technologijų nišuose, kalbant apie, pavyzdžiui, vėjo jėgainės ar saulės energiją, jos jau to šalis pateikė patentus, kurie yra pasaulinės svarbos ir kurie yra visiškai konkurencingi. Galėčiau paminėti kitų pavyzdžių, tačiau manau, kad šis dalyvavimas viešose diskusijose e, yra svarbus dalykas. Mes teikiame informaciją, mes sprendimų nepriimame, nes teisėkuros organai priima sprendimus. Kita tema, pavyzdžiui, būtų biotehnologijų direktyva, kurią mes e, taikome pas save. Galėčiau pateikti dar daugiau pavyzdžių. Tai štai, ponė pirmininkė, Apibendrindamas norėčiau pridurti, kad 35 savo egzistavimo metus mūsų biuras uh, tapo kompetentinga institucija, kuri uh, tvarkosi patentų srityje ir tuo prisideda prie Europos kūrimo. Mes nesame Europos Sąjungos institucija, mes esame Europinė institucija. Ir aš manau, kad Europai e, tai yra sėkmės projektas, Europai svarbu būti išklausomai e, šiuo būdu pasaulyje. Tai taip pat yra sėkmingas dalykas ir mūsų įmonėms, nes jeigu jos e, techninio bendradarbiavimo srityje e, laikosi mūsų koncepcijos ir laikosi mūsų metodų, tai rodo, kad mūsų įmonėms yra e, lengviau apsaugoti savo išradimus. Tęsime ir toliau darbą šią linkmę ir tikimės, kad Europos patentų sistema, kuri kol kas dėja yra paremta, kaip aš sakiau, vienu ramščiu, centralizuotų patentų išdavimu, e, taps tvirtesnė, turės antrąjį ramstį, atsiras ES patentas ir atsiras kompetentingas teismas spręsintis ginčytinus atvejus visoje ES susijusius su patentais. Dėkoju ir su džiaugsmu atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Pane pirmininkė, mes labai džiaugiamės, kad Europos patentų biuras domisi mūsų veikla ES kontekste. Mums reikia jūsų žinių, jūsų apmąstymų rezultatų, apmąstymų per daugelį metų ir uh, Labai naudinga mums išklausyti jūsų komentarus ir paaiškinimus, nes tai turi pasiekmių ES teisės e, aktams. Aišku, jau gana senai ponas e, Bolkenstein komisijos narys e, pateikė pasiūlymų dėl vieningo patento europinio, ponė Palacijo taip pat pateikė atitinkamo pasiūlymo. Ir dabar daugelis tų aspektų, kurie ten minimi, iškyla šiandienėje diskusijoje, kaip ir žinote, E, taryboje yra daug diskutuojama apie e, kalbų režimą patentų kontekste ir apie sąnaudas vertimo. Ir e, taip pat detaliai mastoma apie sustiprintos procedūros įgyvendinimą. Turime sulaukti teisėkuros diskusijų pabaigos Parlamentas jau yra pateikęs poziciją pirmininkant Švedijai parlamentas e, sakė, jog toliau mąstys tais klausimais laukdamas e, tarybos e, ir komisijos pasiūlymų. Mes vis dar laukiame to šviesos tunelio gale, laukiame taip pat teisingumo teismo pozicijos. Mums reikia centrinės struktūros šiame sektoriuje. Palacijo pranešime buvo sakoma, jog galutinis sprendimas turi būti daromas Europos lygmenių. Ir iš tikrųjų jau daug žinių ir mokėjimo sukaupta šituo lygmeniu Europos teisėkuros e, proceso dalyviai dar nėra radę sprendimo, nors ir senai dirba ties tais klausimais, dabar tam tikras e, apatijos laikotarpis ir tunelis gana dar ilgas, dar ilgai reikės juo eiti, kol bus išvysta šviesa tunelio gale. Mes turime išklausyti visų suinteresuotų pusių, pozicijas ir rasti racionalų sprendimą kartu su taryba ir komisija, nes e, tai, ką mes girdime jau daugelį metų, pasiūlymus turiu menyje, ne visiškai jie yra racionalūs, jeigu tai neveda prie Europos patento. Ponas Budu. Dėkuoju. Labai trumpas klausimas. Ką jūs manote apie specializuoto teismo steigimą Europos e, teismų sistemos e, lygmenių? Teismo, kuris specializuotus intelektinės nusavybės klausimus rytyje. Taip, aš esu palankiai nusiteikęs šito projekto atžvilgiu. Aš manau, kad būtina tokį teismą steigti. Priminsiu, jog dabar mūsų sistema yra ne visiškai pilna. Mes turime dabar vieningą patentą, kuris galioja visose ES šalyse ir netgi visose Europos e, patentų organizacijos valstybėse. Tačiau e, nacionaliniai teismai yra kompetentingi ir dėl to yra suskaldama rinka. Sakykime, sprendžiant e, padirbinių bylas, kuomet bus kvestionuojamas patentas, tai kai kuriuose valstybėse bus sakoma, kad tai yra padirbinys, tačiau kai kuriuose kitose valstybėse tai nebus laikoma padirbiniu. Ir tuo būdu rinka iš tikrųjų yra suskaldyta. Uh, fragmentuota. Tad e, aš manau, kad e, toks e, teismas galėtų užtikrinti ir aukštą teisinės technikos lygį, kadangi tai labai specializuoti klausimai, ir kita vertus užtikrinti prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms prie tokio teismo. Ir, ir pati sistema būtų paprasta, todėl aš manau, kad uh, tas pasiūlymas, kurį parengė taryba ir komisija, dabar tas pasiūlymas yra pateiktas Teisingumo teismui, manau, kad tai yra subalansuotas pasiūlymas, yra numatytas, numatytas e, centrinis teismas ir decentralizuoti jos skyriai valstybėse e, narėse. Tačiau taisyklės ir teismo praktika bus vieninga, tad e, bus centralizuota sistema ir bus uh, Europinis teismas, bus taip pat vieningas, vieningas apeliacinis teismas, e, kuris taip pat taikys tas bendras taisyklės. Ir jeigu mes įsiklausome į pramonės balsą, o daugiausiai tai yra ir mažos ir vidutinės įmonės, aišku, yra ir didelių įmonių, tačiau visi e, pravininkai nori, kad sprendimai atitinkami būtų priimti šituo klausimu reikia tai daryti, tačiau aišku reikės inovuoti kai ką teisiniais aspektais, nes noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog teisingumo teismas yra sukurtas tam, kad, e, e, kad, kad nagrinėtų tarp institucinius konfliktus ir e, kuomet kyla darbo ginčiai tarp Europos tarnautojų ir, ir jų darbdavių, jos yra ten sprendžiamos. Tuo tarpu dabar kalba sukasi mūsų kalbos rytyje apie ginčius tarp privačių struktūrų. Aš tikiuosi, kad Teisingumo teismas e, supras, jog reikia tam tikrą kokybinį šuolį čia atlikti ir kad atliks tą šuolį ir kad jisai užtikrins, kad e, te, teisiškai įmanoma būtų tai įgyvendinti remiantis e, ES sutartimis ir, ir taisyklėmis. Tačiau, aišku, yra ir tai, kad e, yra labai didelis poreikis tokio teismo ir jeigu nebus galimybės tai padaryti ES platmėje, tai bus padaryta ne ES platmėje, tuo metu kažkur šalia. Engstrom. Dėkoju. Ponas Batisteliui, jūs minėjote, užsiminėte apie patentų kokybę ir tai mane pradžiugina, nes iš tiesų uh, E, šis klausimas kelia daug susirūpinimo, ypač patentai dėl, patentų dėl programinės įrangos kokybė. Bet jūs taip pat paminėjote, kad jūs e, išlaikote save savarankiškai su, iš surinkamų mokesčių. Ir e, aš įsivaizduoju, kad tos, tie, tie, tos rinkliavos, tie mokesčiai yra renkami Tai yra paraiškos mokesčiai, nagrinėjimo mokesčiai ir rinkliavas ir panašiai. Tai yra gana didelė jūsų biudžeto dalis. Bet ar jūs nemanote, kad turint tokią finansavimo sistemą, jūs esate ekonomiškai suinteresuoti mažinti patentų kokybę? Ar jūs nemanote, kad tai yra problema? Dėkuoju už šį klausimą. Iš tikrųjų tai yra svarbus klausimas. Keletas pastebėjimų iš mano pusės. Visų pirma, visi intelektinės e, nusavybės, visos intelektinės nusavybės struktūros yra finansuojamas būtent taip, be išimčių. Vienintelė alternatyva būtų finansuoti iš e, biudžeto biudžeto lėšų asignavimo. Ir tuomet iš esmės mokėtų vartotojai. Reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp to, kiek kainuoja e, patento išdavimo, išdavimas ir mokesčių metinių, metinės rinkliavos. Visur pasaulyje yra ta pati schema. Iš esmės, prieimas prie sistemos yra nemokamas, kad e, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų lengviau. Mes e, finansuojame tas mažesnės sąnaudas, šias sąnaudas, kurios yra mažesnės iš e, mokesčių už tuos patentus, kurie, kurie yra sėkmingi. Ir e, Metinis mokestis, man atrodo, yra racionalus dalykas, nes e, tie patentai, kurie yra sėkmingi ir toliau finansuoja inovacijų e, plėtrą ir užtikrina prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir, ir mokslininkams. Nes e, jeigu nepasiteisina patentas, tai jūs galite to metinio mokesčio matinės rinkliavos nebemokėti ir tuomet patentas e, e, nebėra saugomas. Turint omenyje apyvartą bendrą, tai tai nėra problema, jeigu tai bus daroma, nebūtų problemos. Toliau kitas dalykas. Buvo paklausta, ar mums neapsimoka patentuoti absoliučiai viską, nes iš to gauname pajamas. Ne, mūsų strategija absoliučiai priešinga. Prieš trejus metus mes pradėjome strategiją, kurios esmė yra kartelės pakelimas aukščiau. Ir e, kriterijai taikomi yra griežtesni. Ir gyvendant šią strategiją, patentų išdavimo skaičius sumažėjo, nes 50 e, tik tai prašymų e, yra patenkinami, iš esmės išduodama tik 50 e, procentų e, patentų palyginus su tuo, kiek buvo paraiškų. Tai aišku, sutikė, susiję ir su tais atvejais, kuomet išradimas pasirodo esas ne, ne išradimas, ne naujas dalykas. Nes uh, mums labiausiai rūpi kokybė, todėl uh, ta finansinė paskata iš esmės ne, nėra tikra paskat, paskata. Jis paprasčiausiai leidžia mums užtikrinti tinkamą kokybišką politiką, išduodant e, patentus. Dėkuoju. Ponas Vievka. Bardzo dziękuję. Dziękuję także panu przewodniczącemu za e, bardzo obszerny. Dėkuoju. Ačiū ir pirmininkui už, biuro pirmininkui ir už jo pranešimą. Didžiuojasi tuo, kad ES ir Europoje e, egzistuoja tokie aukšti standartai, kuriuos pripažįsta ir JAF, ir kitos e, pasaulio valstybos. Be abejo, Europos patento kokybės klausimas yra labai įdomus. Ir aš čia lyginau mūsų situaciją su situacija JAV. Minėjote, kad JAV e, teismuose atsiduria dešimt kartų daugiau bylų dėl patentų, bet aš norėčiau šiek tiek kitų aspektų paliesti išlaidų klausimą. Jūs, na, tikriausiai žinoma, kad e, e, pat, siekdamas patento mažos smulkios vidutinės įmonės patentų išlaidas nurašo arba mokesčius nurašo išlaidos. Ir aš galiu papasakoti savo šalies e, patirtį. patirtį. Man aš nusivyliau sužinojęs, kad Lenkijoje. Iš tikrųjų patikėma labai mažai patentų lyginant su Europos vidurkiu. Ir tai kainuoja. Ir jeigu mes norime, kad teik, būtų teikiama daugiau patentų iš paaišės smulkių vidutinių įmonių, tai reikia mažinti mokesčių. Tuo tarpu jūs suinteresuoti kelti mokesčius. Juolab kad e, įrengimų kainos yra tikrai nemažas, bet kaip Jūs manote, kodėl yra, kodėl patentai Europoje e, kainuoja dešimt kartų daugiau negu JAV? Ar tai yra būtent tos priežastys, kurios aš paminėjau? Ar yra ir kitų priežasčių? Aš iš tikrųjų pritariu ES e, reglamentavimui patentų srityje. Ir tiesą sakant, mane stebina, kad tos dėrybos taip ilgai užtruko. Manau, kad tos diskusijos turėjo būti baigtos jau labai seniai. Aš suprantu, kad mano valstybė, tai yra Lenkija, prisidėjo prie negatyvių dėrybų rezultatų, bet mes tikėjomės, kad Ispanijos, Portugalijos, kai kurios kitos valstybės pakeis savo poziciją. Šitoje srityje mums reikia didesnio bendradarbiavimo, nes tik tai tokiu būdu galima sumažinti patentų mokesčius. Jeigu norime būti konkurencingais pasaulio ekonomikoje, jeigu norime, kad viena bendra rinka veiktų, veiktų tai sunku tai įsivaizduoti be, Euro, be veikiančio Europos patento. Papildomas klausimas, ta pačia kryptim. Kalbų problema. Ja iškėlė kolega Zivivka. 2002 kai mes kėlėme šį klausimą, pateikta informacija buvo tokia. Viena kalba vyksta e, visas tyrimas, o būtent angliškai. Dauguma patentų taip pat būdavo teikiami angliškai. Praktiškai viskas buvo angliškai. Pone Palacijo į tą faktą reagavo kaip į progą pasinaudoti vieną kalbą. Pone Palacijo nepavyko įrodyti kitų dalykų. Ji tapo Ispanijoje ministre, paskui tai padarė puikią karjerą, bet, na, tuomet nepavyko daugiau kalbų įdėkti. Na ir dabar, aišku, yra siūlymų mokslo tyrimų srityje dėl patentų plėsti kalbų kombinaciją. Ką mums galėtumėte pasakyti dėl to? Atsakymas. Tai yra du svarbus klausimai. Pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, dėl to, kodėl skirtingai kainuoja Amerikos patentas ir Europos patentas. Galvoju, kad iš dalies tą skirtumą galima paaiškinti kokybę, bet jūs esate teisus, ne viską galima kokybę paaiškinti. O paskui viskas yra susijęs su vertimu. Europos patento kainoje didelę dalį sudaro vertimas, jo kaina. Bandėme savo biure ieškot galimybių sumažinti šios kaštus, diskusijos buvo sunkios, baigėsi viskas Londono vadinamuoju susitarimu, e, buvo nuspręsta, kad esant tam tikroms aplinkybėms ar tam tikriams atvejams nebūtina versti būtų patentą. Pavyko sumažinti Europos patento kainą tuo būdu 30 procentų. Kodėl 30? Todėl, kad ne visos šalis yra pasirašysius Londono sustarimą, kai kurios šalis jo netaiko. Tačiau įdomu yra tai, kad mes septyniese pasirašėm šį susitarimą, o dabar jau tokių valstybių yra penkiolika. Kitų šalių interesas taip pat yra matomas. Vengrija, pavyzdžiui, vat, norės nuo sausio pirmosios jau pradėti įgyvendinti nuo 2011 sausio pirmos įgyveninti šį sustarimą. Amerikoje vartojama viena kalba, yra viena rinka, tad jiems kaštų susijusių su patentais yra mažiau. Grįžtų prie jūsų klausimų, ponė pirmininkė, kodėl ne viskas angliškai daroma. Manau, kad kalbų įvairovė yra Europos vienas iš išskirtinių bruožų. Mes turime į savo ekonominės priemonės įtraukti šį aspektą. Trijų kalbų tvarka mūsųse yra kompromisas, kurį aš esu linkęs laikyti subalansuotų. Kodėl būtent šios trys kalbos? Ne dėl to, kad tai yra didelių valstybių kalbos. Tai yra tiesiog trys kalbos, e, kuriomis sulaukime daugiausia patentų prašymų. 80 procentų e, patentų yra gaunamos iš įmonių Vokietijoje, Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje. Čia mes nekalbam apie kokias nors istorinės privilegijas, kalbame apie ekonominės realijas. Galima sakyti, na štai, bet kompromisas galėtų apimti ketvirtą ar penktą kalbą, kai buvo padaryta Alikantėje e, prekės ženklų biure. Nežinau, ar dėl to jau yra kokios nors politinis sustarimas, kad būtų įtraukta ketvirtoji ir penktoji kalba. Ir aišku, šalis, kurios kalba nebuvo ta ketvirtoji ir penktoji naujai įtraukta, būtinai yra sproga pasakyti, kad mano kalba tokia pat svarbi kaip ir visos kitos ir kodėl mano kalbos nebuvo įtraukta. Aš manau, kad pirmiausia reikia politinio sutarimo dėl to, ar turi būti didinamas kalbų skaičius ar ne. Aš manau, kad politinį sutarimą galima pasiekti, be abejo, paskutinės tarybos posėdžių metu 23-24 šalis patvirtino 27 tokį siūlymą. E, reikia vieningo balsavimo šiuo klausimu, bet sakyčiau, kad 24 šalis jau yra puikiai sėkmė. E, jos, tos 24 šalis patvirtino, kad šis kompromisas trys kalbos yra racionalus kompromisas, kad rezultatai yra geri, na, o pramonės įmonės mums sako, kad jos yra pasirengusios taip pat dirbti toliau. Aš manau, kad į tai reikia atsižvelgti, na, o dėl viso kito aš taip galvoju, kad e, svarbu yra palengvinti prieigą prie informacijos. Ir dėl to mes ir sumanėme tą vertimo mašinos idėją, vertimo priemonės idėją. Kitaip tariant, ta priemonė bus siūloma tiems, kurie nori suprasti patentų turinį. Tai turėtų būti paprasti metodai, kuriais galima naudotis iš savo namų, nejudant iš jų. Tie galėčiau pasakyti. Aš manau, kad reikia surasti kompromisą, o tai nėra lengva, tarp to, kas yra ekonomiškai būtina ir politiškai įmanoma. Tai yra iš tikrųjų teisėkūros žmonių darbas. Herzlichen Dank, in der Tat. Ich habe jetzt noch den Kollegen Baldassar, bitte. Dėkoju. Ponas Bal Baldassar dabar. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinau, kad šitą temą mes e, daug diskutuojame ir ne tik tai parlamente, bet diskutuojame ir parlamente, bet galbūt parlamentas taip pat gali įnešti savo indėlį, kad e, būtų ramiai rastas sprendimas. E, taryboje yra diskutuojama dėl sąnaudų ir kalbų režimo ir dabar situacija yra užsiblogavusi. Turiu e, du klausimus. Visų pirma, jūs pavartojate vieną būdvardį, sakėte dabartinės sąnaudos vertimo. O tai reiškia, kad e, galbūt e, turint omenyje tą sutartį, kuri nesiai pasirašyta e, su Google, galėtų sumažinti tas sąnaudas ir galbūt tada tas pasiūlymas kurį jūs e, minėjot, būtų e, priimtinesnis. Ir e, galbūt leistų ilgesnį laikotarpį naudoti kalbą to, kas siūlo, kas prašo patento. Tačiau teisinių požiūrių, ką Jūs manote apie Europos Sąjungos patento kontekstą ir kalbinius aspektus. Turiu omenyje, kad e, jeigu būtų sustiprintas bendradarbiavimas, tai ar čia būtų įmanoma? Aišku, mes turime numatę pagrindinį tikslą išplėtoti vidaus rinką ir apsaugoti kaip galima labiau mažas ir vidutinės įmonės, turiu omenyje e, ir sąnaudas, ir galimus e, ginčius dėl įvairių aspektų, dėl būtinybės registruoti kiek, kiek, kiek vienoje valstybėje. Tad ką Jūs manote apie galima sustiprinto bendradarbiajimo e, taikymą dėl kalbinio režimo ir, ir prisijungimo prie tos sistemos. Ah, pardon. Quand j'ai parlé de coût actuel des traductions, Kuomet aš kalbėjau apie dabartinės sąnaudas dėl vertimo, tai turėjau omenyje egzistuojančius e, teisės aktus. Bet e, aišku, e, galbūt jeigu yra kažkokių kalbinių modifikavimų jau egzistuojančiame patente, tai tuomet e, vertimo sąnaudos mažėja ir kiekvienai valstybei, kuri prisijungia prie Londono susitarimo, tos sąnaudos mažėja. Kalbant apie automatinį vertimą, tai tas vertimas bus uždyka, jis nekainuos ir jokių sąnaudų nebus ir visi galės naudotis tuo vertimu ir patento turėtojas, ir trečiosios pusės, apskritai visa visuomenė. Tačiau tas vertimas neturės e, teisinės vertės. Nes dabar situacija yra tokia ir reikės e, kvalifikuotų vertėjų vertimo tam, kad tas vertimas būtų patikimas teisiniu požiūriu. Tad uh, procesinių požiūrių tas automatinis vertimas e, nebus įmanomas. Jis bus įmanomas tik tai informacijos klaidos tikslais ir prieigos tikslais. Ir to, to požiūriu, aišku, tai bus labai naudingas ir labai e, galingas e, instrumentas. Jūs manęs klausėte apie sustiprintą bendradarbiavimą. Kaip jūs žinote, ne aš turėčiau pasisakyti dėl politinio tikslingumo eiti šituo keliu, sustiprinto bendradarbiavimo keliu. Aš tik tai galiu pasakyti, kaip, man atrodo, yra tikslinga daryti praktinių požiūrių. Jeigu ES patentas iš pradžių galios 23, o ne 27 valstybėse, tai bus aišku politinių požiūrių pažanga Europos e, patento požiūrių, nes jau iš karto automatiškai 23 valstybės taikys vieningus formalumus ir tai bus didelė pažanga. Aš e, minėjau Londono susitarimą ir e, Taip, ateina laikas, kuomet tam tikras skaičius valstybės susitarė dėl ko nors, o paskui kitos valstybės prisijungia prie jų susitarimo. Tad tas sustiprintas bendradarbiavimas reiškia, kad visi turi vieningus tikslus, visi eina vieną kryptimį, tačiau ne visi vienodu greičiu eina tą kryptimį. Ir paskutinė pastaba dėl įmonių tų valstybių, kurios neįeis į sustiprinto bendradarbiavimo sritį jos nebus diskriminuojamos. Jos e, galės naudotis ES e, patentu lygiai taip pat kaip ir tos valstybės, kurios dalyvauja sustiprintame bendradarbiavime. Nebus jokio diskriminavimo ir nebus e, e jokių e, trūkumų toms valstybėms, todėl aš manau, kad tai yra įmanomas kelias tas sutiprintas bendradarbiavimas, tačiau politinio aspekto aš nenagrinėsiu susijusiu su tuo. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Manau, kad e, labai įdomus buvo keitimasis nuomonėmis. Dėkuoju Jums už labai konkrečius atsakymus. Manau, kad e, toliau tęsime šį dialogą, bet kuriuo atveju per ateinančius mėnesius turėsime uh, grįžti prie šių e, klausimų, laukiame Teisingumo teismo pozicijos ir aptarsime šitos klausimus su taryba ir komisija. Labai džiaugiamės, kad galėjome giliau padiskutuoti su jumis šitais aspektais ir tikimės, kad ateityje taip pat galėsime e, su jumis apie tai kalbėtis. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už e, dėmesį. Mes esame pasirengę jums padėti ir jeigu kai kurie iš jūsų nori susipažinti iš arčiau su mūsų organizacijos veikimu, mes e, labai džiaugsimės galėdami jūs matyti Münchene ir galėsime jūs supažindinti detaliau su mūsų darbu. Dėkuoju ir iki greito pasimatymo. Dann haben wir jetzt noch ein paar kleine Tagesordnungspunkte über. Turime dar keletą klausimėlių darbo tvarkiai. Kolegos Bodų pranešimas 13 punktas. Europos parlamento tarybos direktyva dėl investuotojų kompensavimo sistemų dalinio keitimo. Direktyva 979 buvo priimta 97 metais, papildant direktyvą dėl investavimo paslaugų. Tai buvo ta direktyva, kurią paskui pakeitė kita direktyva dėl finansinių priemonių rinkos. Per dešimt metų, nuo tada, kai įsigaliu minėta direktyva dėl investuotojų kompensavimo ir iš karto po finansinės krisės, e, atėjo metas jau dabar įvertinti, kaip ta direktyva veikia. Šios direktyvos peržiūra yra pasiekmė tų skundų, kurių sulaukė Europos komisija. Tuos skundus pateikė investuotojai ir jie yra susijęs su direktyvos taikymu ir nuostoliais, kuriuos investuotojams teko patirti. Ši peržiūra taip pat atsiliepia į 2020-ko iškeltą tikslą išspręsti reguliavimo sistemos e, spragų problemą finansinėse rinkose. Šio siūlymo tikslą pasiekti valstybėms vienoms yra neįmanoma. ES e, taisyklės yra tik minimalios harmonizavimo požiūriu ir valstybės narės turėtų tos principus plėtoti toliau, tačiau dabar jau aišku, jog yra būtina papildoma, e, papildomai harmonizuoti tas taisyklės, kad direktyvos tikslų būtų pasiekta. Pasiūlymo tikslas yra pagerinti vieningos rinkos veikimą investavimo paslaugoms Svarbu, kad stiprėtų investuotojų pasitikėjimas ir gerėtų jų apsauga ES. Konkrečiai kalbant, tikslai yra pagerinti e, kompensavimo sistemą, ji turi tapti aiškesnė, e, dėl finansų krizės prireikė padaryti tuos pakeitimus, kurių teisės taisyklės atsirado visai nemažai po krizės. Tenka sureguliuoti skirtumus tarp to, kaip yra tarpininkavimo įmonių klientai traktuojami ir banko klientai. Žvelgiant į šios dabartinius egzistuojančius skirtumus tarp investuotojų nuostolių kompensavimo yra siūlomos taisyklės, standartai, kurių tikslas yra pasiekti geresnį harmonizavimo lygį, kuris būtų taikomas visai sistemai. Taip pat yra sakoma, jog reikia sukurti paskolų mechanizmą, kuris būtų kaip, taikomas kaip viena iš paskutinį priemonė, kuri patėtų užtikrinti laikiną finansavimą, tačiau Europos finansinių rinkų administracija turėtų įvertinti tokios paskolos prašymą. Ši paskol, šios paskolos trukmė turėtų būti penki metai. Šis siūlymas atitinka proporcionalumo principą, nes buvo įvertintas šio siūlymo kaštų ir naudos aspektas. Ir šis siūlymas, be kita ko, yra susijęs ir su tais būdais, pagal kuriuos kompensavimo sistemos dalyviai patys turi prisidėti prie jos funkcionavimo. Proporcionalumas buvo išlaikytas nes, kaip jau sakiau, nėra jokių papildomų prievolių, e, kurios būtų taikomos valstybių biudžetams. Kaip jau sakiau, tas paskolų mechanizmas yra kaip viena iš paskutinių, iš paskutinių priemonių vartotinas ir tai yra tiesiog galimybė pasiskolinti už tam tikras palūkanas ir ta paskola turėtų būti ribota laikė. Aš manau, kad at, atsakiau į dviejų parlamentų išreikštą susirūpinimą, nes kai kurie parlamentai mano, kad pažeidžiamas šiuo siūlymu yra subsidiarumo principas. Aš kaip pranešėjas manau, kad turiu, turiu visiškai objektyviai atsakyti toms valstybėms narėms. Tai kas dabar yra šio siūlymo dėl direktyvos keitimo elementai? Mes siūlome taisyklių suvienodinimą, kad visos valstybės atitiktų direktyvos taisyklės, tas taisyklės, kurios minimos finansinių rinkų direktyvoje. Manau, kad komisijos siūlymas aiškiai rodo, jog naujoji direktyva apims tos pačius mechanizmus. Taip pat yra suderinamos tos nuostatos, kur kalbama apie profesionalius klientus. Dabar dėl indėlininkų tikslas yra išplėsti kompensavimą investuotojams toms situacijoms, kai, pavyzdžiui, tarpininkavimo įmonė negali klientų e, turimų priemonių kompensuoti dėl to, kad trečioji depo, pusė depozitorius bankrutavo. Tai taip pat yra susijęs su perleidžiamais vertybiniais popieriais šitas siūlymas. Ir tie e, investuotojai, kurie netitinka e, finansinių rinkų direktyvos, yra tiesiog e, ne, nepatenkantis į impensavimo sistemos apriepti. 50 tūkstančių eurų tiek turėtų būti e, numatyta kompensavimo suma. Ir e, investuotojai investuotojai turės vienodas sąlygas laukti kompensacijų visame, visoje Europos Sąjungoje. Yra galimybė numatyti dalinį kompensavimą pasitelkiant 200 tūkstančių eurų uh, numatytą biudžetą šitoms reikmėms. Yra numatytos aiškios kompensavimo schemos, numatytos ribos. Yra siūloma taip pat sukurti paskolų mechanizmą susijusių su kompensavimo galimybėmis ir tai bus tiesiog dar viena finansavimo galimybė. Ribos e, kompensavimo. E, buvo pasiūlyta atsisakyti tos galimybės, pagal kurią tos schemos būdu būtų galima numatyti 90 procentų ribą kompensavimui, o kitus 10 procentų nuostolių turėtų patirti investuotojas. Aš pats nepritariu tokiam siūlymui ir pateiksiu e, e, pateiksiu siūlymą numatyti 80 procentų kompensavimo ribą, tuo tarpu investuotojas pats patirtų 20 procentų nuostolį, jeigu taip nutiktų. Aš manau, kad tai būtų teisingas siūlymas, dar dėrėsiu su šešėliniais pranešėjais dėl to. Kompensavimo proceso pagreitinimas. Siūlyme yra numatyta e, teikti dalinį kompensavimą išmokant pirmiausia trečdalį sumos, kurios prašo investuotojas. Ir dar atvejai, kai, kai kompensavimas nenumatytas, kai prašoma papildomos informacijos. E, tai yra pirmiausia susijęs su kompensavimu ribų nustatymu. Komisija savo siūlyme siūlo straipsnį, 153 konkrečiai, pirmojoje pastraipoje apie tai kalbama ir aš norėčiau, kad šis straipsnis būtų pateik, pakeistas 169 straipsnių trečiaja pastraipa. Sveikinu komisijos iniciatyvą keisti direktyvą dėl kompensavimo investuotojams ir tuo būdu ES teisė bus taikoma plačiau. Ir, aišku, nekantrai laukiu kolegų nuomonės šiais klausimais. Ačiū. Dėkuoju. Ar yra pastabų, ponė Redner? Na, atsižvelgiant į tai, kad jau baigėsi mūsų laikas, tai norėčiau pritarti tam komisijos pasiūlymui, nes tikrai daugelį šalių nėra numatyta atitinkama kompensavimo sistema, bet Austrijoje, pavyzdžiui, ar Vokietijoje garantijos yra didesnės negu siūlo komisija ir mums reikės tai aptarti. Pirmininkė, pirmininkas. Taip, iš tiesų, e, sulaukėme prieštaravimų iš tų valstybių narių, kurios naudojosi subsidiarumo taisykle. E, Ir be abejo, tose srityse, kur nėra subsidirumo taisyklės e, taikymo, tai tada e, reikėtų taikyti vienodas priemonės ir jų naudingumą parodė krizė. Dėl šio pranešimo e, balsuosime gruodžio. Atsiprašau. Sausio 12 dieną. Todėl e, reikia patikti pastabas ir pakeitimus, e, kaip galima greičiau. Jo labiau, kad reikės išversti. Anksčiau buvo nustatytas terminas 10 diena, dabar 12 diena. Tad e, turėkite tai omeny. Toliau. Taigi 12 valanda. 12 diena, 12 valanda. Ir pana Redner norėjo pasikalbėti pristatyti apsikeitimo sandorius. Pone Regner sako, kad e, mes planuojame šitą pranešimą padaryti kitą savaitę ir pabandysiu pristatyti šitą dokumentą e, taip, kaip to reikalauja terminai. Siūlom pakeitimam pateikti terminas sausio 12 dieną, bet Jeigu galėčiau labai trumpai paminėti pagrindinės dokumento idėjas. Yra kalbama apie short selling, tai yra pardavimą atvirą poziciją. Čia tikriausiai nieko nereikia daugiau ir pasakyti, e, atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Toliau kreditų įsipareigojimų apsikeitimo sandoriai ir jų taikymo sritis, manau, kad jį turėtų būti praplėsta, atsižvelgiant į visus sisteminius finansinius instrumentus, kurie prisidėjo prie